salėje prasidės balsavimas. Non, vous avez, oui, c'est bon. abbraccio a suo sposato. Sicuro. Onorevole Atkins. Uh, Mr. President. Pone Atkinsai, pone pirmininkė. President. Pone pirmininkė, nenoriu labai vilkinti, gaišinti parlamentarų laiko, bet mes turime balsuoti dėl kelių šimtų balsavimo puslapių kodėl kiekvieną kartą parlamentas nesugeba pradėti balsavimo laiko. Mums buvo pasakyta, kad prasidės balsavimas 12, dabar yra be 11. Mes tikrai negreitai baigsime balsavimą. Noriu paraginti Jūs pasitarti parlamento biure ir visiems ministrams, visiems kitiems pasakyti, kad čia turime dirbti pagal mūsų darbo tvarką, o ne pagal kieno nors kito ir kad darbą turime praeiti tada, kuomet pranešama. Care colleghe, e cari colleghi. Kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Balsavimas buvo numatyta, balsavimo pradžia buvo numatyta 12.30. Na, 20 minučių vėluojame, ne 50, kaip jūs galvojate. Taip pat norėčiau pasakyti, jog štai ką ponas Fransa neseniai susitokė, linkiu jo šeimai kuo geriausios kloties, tikiuosi visi prisijungs prie mano sveikinimų. Kaip ką tik buvo sakyta, šiandieninis balsavimas bus tikrai labai ilgas. Mūsų laukia keli šimtai pakeitimų, dėl kurių turime balsuoti ir gali būti, kad balsavimas vyks dvi valandas pabandysiu viską daryti sparčiai, tačiau e, aiškumo tikslumo neaukosiu. Todėl labai tikiuosi jūsų bendradarbiavimo, kad balsavimas e, vyktų sparčiai ir teisingai. Taigi visų pirma, ponios Ek pranešimas. Teikiu pranešimą balsavimui, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėme didelę daugumą. Sveikiname ponę Ek. Toliau. E, Toženovskio pranešimas. Kažkas paprašė žodžio? Pranešėjas neprivalo pasisakyti, bet jis turi tokią teisę jais nenori kalbėti, tuomet teikiu pranešimą balsavimui, vėlgi vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta, vėlgi didžiulę daugumą sveikiname. Pranešėja. Toliau pagal darbo atvarkė pono Glentė pranešimas. Vardinis balsavimas, balsavimas prasideda vėlgi. Votato tutti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta labai didelė dauguma. Dar kartą sveikiname. Ir toliau ROIL pranešimas. Teikiu balsavimui. Tai nėra vardinis balsavimas. Keliame rankas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Sveikinu poną Royal. Toliau Zvifkos pranešimas. Prie. Jei pranešėjas nori pasisakyti, jis gali prašyti žodį ne. Puiku, ne, jis nori vis dėlto. Taip, jis turi teisę. Suteikiu žodį pranešėjui. Pone pirmininkė, tai svarbu, pirmą kartą istorijoje, ES istorijoje mes. Uh, e, inicijuosime pagilinto bendradarbiavimo mechanizmą. Noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, padė, e, pateikti atnaujinantį pranešimą, nes po to, kai ši, šis dokumentas buvo patvirtintas Libė komitete, įvyko pakeitimai pokyčių. 14 valstybių narių prisijungė prie šio mechanizmo, taip pat Malta ir Portugalija, tai yra naujos to mechanizmo narės ir todėl G konstatuojamosios dalies punkte reikia daryti nuorodą į tai. Taip pat norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir į valstybės narės dalyvaujančias šioje, e, šiame pagilintame bendradarbiavime. Ir norėčiau atkreipti jų dėmesį į šį mechanizmą pagal 328 aštuntos straipsnio pirmą dalį dėl ES veikimo sutarties. Nenoriu, kad šis mechanizmas būtų išnaudotas kaip priemonė įvesti ar sukurti papildomas užduotis ribotam šalių skaičiui. Dėkojame pranešėjui. Teikiu Zvivkos pranešimą balsavimui. Vartinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Kiusa. Balsavimas baigtas. pritarta sėkmingai ir toliau šiklūnos, skiklūnos pranešimas. Teikiu jį balsavimui, vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Vėlgi pritarta didelė dauguma. Toliau, pono Surieno pranešimas pagal darbo atvarkę. Norėčiau akcentuoti, kad mums reikia kvalifikuotos daugumos šiuo klausimu. Dėl šio pranešimo 369 balsų balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir vėlgi didžiulė dauguma už. Sveikinu poną Šurjaną. Pagal jeigu sakė toliau pono Černieckio pranešimas. Ar pranešėjas nori pasisakyti? Noriu pasakyti tik tai keletą žodžių. Mes, na, teigiamai galvojame apie tarybą, bet aš tikiuosi, kad ateityje mūsų bendradarbiavimas su taryba bus geresnis nei iki šiol. Balsuojame dėl 7 ir 33 pakeitimų, jie identiški, pritarėm jiems. 12 20.26. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 14, 21, 17. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 43 už, prieš susilaikė atmestas. 23. Už. Prieš. Reikia pasitikrinti dėl 23 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 41 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmestas. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aš klydau, sako pirmininkas, atsiprašau. Tai mano frakcijos pakeitimas. 24 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas atkrenta, todėl pereiname prie 8 ir 34 pakeitimų. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 935 pakeitimai už, prieš, susilaikė pritarta. 27 ir 40 už, prieš, susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo antrojo pakeitimo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Pritarėme antrajam pakeitimui. 10 ir 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 ir 28 pakeitimai už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš. Reikia pasitikrinti, kolegos. Balsuojame dėl šeštojo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Aš šeštam pritarėme. Toliau 11 ir 37 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 44 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 45 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 16 ir 30 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 15 ir 29 už, prieš, susilaikė pritarta. 17 ir 31. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 18 32 už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas. Prašau. Balsuojame dėl rezoliucijos, dėl biudžeto gyvendinimo patvirtinimo. Tikriausiai nepamirštate, kad per paskutinę sesiją jau balsavome dėl to paties. Deja, pranešime yra antrašti, kurioje pasakyta, kuris formuotas štai kaip e, priežastis, dėl kurios e, biudžeto gyvendinimo patvirtinimas atidedamas. Galbūt reikia pateikti pakeitimą žodžiu ir ištaisyti, nes tai tiesiog yra klaida. Dėkoju, kad tą klaidą mums parodėte, iš karto ją ištaisysime, kai baigsis balsavimas. Priimame jūsų pastabą. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt antrasis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta didelė balsų daugumą. Sveikiname poną Černetskį, dabar ponios Latvard pranešimas. Pradėkime nuo pirmo pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už? Prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis, kas už prieš, susilaikė, pritarta. Dabar komisijos pasiūlymas su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Teisėkuros ir rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta labai didelė balsų dauguma. Sveikiname ponę Latford. Kitas pranešimas, Edith Bauer pranešimas. Pasiūlymas dėl direktyvos. Yra du identiški prašymai atmesti. Vienas iš socialinių reikalų ir žimtumo komiteto ir vienas iš atskirų parlamento narių, kuriems vadovauja ponas Šulcas. Dabar dėl jo, dėl to prašymo balsuojame, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Prietarta. Colleghi, vi prego, vi prego Vi prego, do. Kolegos, prašau laikytis tvarkos. Dabar suteiksiu galimybę pasisakyti. Pranešėjai, ar jie norėjo pasisakyti? O gal ne? Prieš suteikiant žodį pranešėjai, suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams, paklausiu, ar jie ir toliau ketina laikyti savo pasiūlymą. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Komisarų kolegija, atsižvelgiant į dabartinį balsavimą, peržiūrės visas galimas alternatyvas, taip pat ir galimybę atsiimti savo pasiūlymą. How... Mes pasiteirausime valstybių narių dėl to, kaip jos taiko taisyklės asmeniems, kurie verčiasi mobilia kelių transporto veikla ir kaip yra laikomasi taisyklių. Dėkoju komisarui. Dabar siūlau perduoti šį klausimą atgal pagal 56 taisyklę. Pone Berės dėl darbo tvarkos taisyklių. Ačiū pirmininkė. Iš to, ką ką tik pasakė komisaras, aš supratau, kad komisija ketina atsimti savo pasiūlymą, todėl kad mes jį atmetėme ir jei taip ir bus, nebereikia šio klausimo gražinti užimtumo komitetui. Aš iš komisaro pasisakymo supratau, kad yra tokia galimybė, jie apsvarstys galimybę atsijimti pasiūlymą. Ir jei tikrai bus taip, jeigu jie patvirtins tą sprendimą atsijimti pasiūlymą, tai tuomet akivaizdu, kad elgsimės atitinkamai ir reikės klausimą vėl perduot komitetui. Ar taip, komisarė? Ačiū, pirmininkė. Taip, aš iš ties sakiau, kad kolegija peržiūrės visas galimas alternatyvas, taip pat ir uh, galimybę atsiimti pasiūlymą. Honorevole Beres. Monsieur le Président. Pone Beres. Pirmininkė. Jei viskas taip ir bus, e, reikia atsižvelgti į tą neiškumą, kuris kyla ir noriu priminti 56 taisyklės trečią dalį. Parlamentas išreiškė savo pasiūlymą dėl teisėkuros pasiūlymo, mes komisijos pasiūlymą atmetėme. Būtent todėl kreipiuosi į savo kolegas, kad jie patvirtintų savo balsavimą rezultatus to balsavimo ir balsuotų už teisėkuros pasiūlymą su pakeitimais. Pone Bėrės, taip, jūs turite tokią teisę išsakyti savo poziciją, o dabar žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, turiu pasakyti, kad tarp įmanomų E, variantų kartais būna, kad 27 valstybės e, pradeda apkaltos procedūrą. Aš nenorėčiau, kad taip įvyktų. Būtent tą norėjau dabar pažymėti. Kągi, gerai, dėkoju. Buvo pateiktas pasiūlymas, ponios Berės pasiūlymas komiteto pirmininkės pasiūlymas. Vienas kalbėtojas pasakė už tą pasiūlymą ir vienas prieš. Tad visi, kas yra prieš ponios Berės pasiūlymą, turėtų išreikšti savo nuomonę. Mes dabar dėl to balsuosime, tai yra ar atmesti tą teisėkuros pasiūlymą. Kas prieš? Ne? Niekas nepasako prieš? Kas už? Ne, ne, atsiprašau, sako pirmininkas, atsiprašau, kolegos. Pagal taisyklės nekyla jokių problemų dėl ponios Bereš prašymo tinkamumo ir primtinumo, tad mes galim priimti tą prašymą ir balsuosime dėl to pasiūlymo pagal mūsų taisyklės. Ir būtent dabar turime balsuoti dėl to pasiūlymo. Vienas kolega gali pasakyti už, vienas prieš. Kas pasisakys už? Prašau. Previous... Pirmininkė, anksčiau, kai parlamentas balsavo atmesti komisijos pasiūlymą, tai buvo atvejis dėl naftos atsargų, gražintas atitinkamam komitetui, todėl kad komisija aiškiai nepasakė, kad atsijims pasiūlymą. Komisaras labai atsargiai pasirinko savo žodžius. Ir aš dabar pritariu ponios Berės pasisakymui. Šis pasiūlymas turi grįžti į komitetą, bet mes iki to laiko turime žinoti, ar komisija tikrai atsims savo pasiūlymą ar ne. Bene. L'onorevole Chichester sostanzialmente ha parlato contro. Ponas Čičiste iš esmės pasakė prieš ponios Bereš pasiūlymą, o dabar suteiksiu žodį ponui Turin. Poniai Turin. Taip, aš noriu pasakyti už tai, kad mes ir toliau balsuotumėm. Pacituosiu taisyklę 56.3. Jei komisija neatsijima savo pasiūlymo, parlamentas klausimą gražina į atsakingą komitetą be balsavimo, nereikia balsuoti dėl teisėkuros pasiūlymo. Nebent, jei pasiūlius pirmininkiai arba atsakingam komitetui arba politiniai frakcijai arba bent jau 40 narių nusprendžia ir toliau balsuoti dėl teisėkuros pasiūlymo projekto. Taisyklė labai aiški. Mes prašome tęsti darbą ir tęsti balsavimą. Mi pare, care colleghi, care colleghi e cari colleghi, mi pare che il regolamento sia. Gerbiami kolegos. Na, Taip, manau, taisyklės yra akivaizdžiai aiškios. Ir aš siūlau balsuoti už ponios Bereš pasiūlymą. Ba balsuosime vardiniu balsavimu. Ne, ne, atsiprašau, parodysime rankomis savo balsus. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti elektroniškai. Votato tutti.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 žodžio paprašė ponas Voboda. Ačiū, panė pirmininkė. Šis balsavimas galėjo vykti kitaip, jeigu pranešėja būtų laikiusis rezultato, kurios patvirtino komitetas. Tai yra tikrai labai kvaila, kas vis čia vyksta. Adesso, kolegė, kolegi, e pasiamo la votazione. Gerbiami kolegos, siūlyčiau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 Allora, abbiamo votato per... Taigi. Mes balsavome dėl to, kad būtų atmesta rezoliucija ir buvo balsuota teigiamai, už balsavo 383, 263 prieš. Taigi pranešimas atmestas. Procedūra įkiusa. Užbaigėme šią procedūrą. Ir dabar galime judėti į priekį, pereiti prie Zomer pranešimo. Pakeitimai pateikti komiteto. Iš viso yra 155, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 30. Pasitikrinkime dėl 33 balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 48 aštuntas pakeitimas, žodinis pakeitimas, pranešėjos pakeitimas. Ne, niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Pranešėja. Be abejo, ji gali pateikti tokį pakeitimą arba gali jį atsiimti, jeigu taip nori. Ačiū, ponia pirmininkė. Čia tiesiog e, kalb, lingvistinis paaiškinimas e, vokiškoje versijoje. Tai yra toks pakoregavimas, kitose versijose niekas nesikeičia. E, čia mes kalbame apie nesupakuotus maisto produktus, iš anksto nesupakuotus ir ten yra pakeistas terminas vokiečių kalboje. Ačiū. Ar būtų kolego, kurie prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui? Però colleghi, io non voglio assolutamente influire sulle vostre volontà, ma si Kolegos, tikrai nenoriu jokių būdų įtakoti jūsų nuomonės, tačiau noriu pasakyti, kad tai yra pakeitimas, kuris darys kažkokią įtaką tik tai vokiškam tekstui. Manau, kad, na, nueitumėm šiek tiek per toli, prieštarautumėm tokiam pakeitimui, kuris visiškai neturi jokių pasiekmių pranešimo turiniui. Na, bet aišku, visi jūs turite teisę į savo nuomonę ir turite teisę prieštarauti tam pakeitimui ir galbūt autorė norės atsijimti tą pakeitimą. Tačiau, kaip suprantu, žodinis pakeitimas patvirtintas ir dabar balsuosime dėl 48. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 48 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 48 pakeitimas patvirtintas. 50 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Š... Pasitikrinkime, pradėkime elektroniškai balsuoti dėl 50 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 50 pakeitimas patvirtintas. Na, panašu, kad jūs nekėlėte rankų, tad buvo neaiškus rezultatas, reikėjo pasitikrinti. Kitą kartą kelkite rankas aiškiai. 64. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 65. Kas už? Prieš? susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, tačiau jei norite, galime pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl 65 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 75. Tas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 78 dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 80 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 91. Kas už, prieš. Plame elektroniškai dėl 91 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 95. Kas už, prieš prieš, susilaikę, patvirtinta. 104 kas už, prieš, susilaikę. Neaišku, pasitikrinkim, balsuojame elektroniškai dėl 104 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 109. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 120. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 124. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 130. Kas už? Atsiprašau, tai yra žodinis pranešėjos pakeitimas. Ar norite pristatyti jį, ponė Zomer? Šiame pakeitime mes kalbame apie e, na, medžiagų turinčių produktų ženklinimą šis, šie pakeitimai sutampa. Na, tiesiog norime pabrėžti, kad turime naudoti vadinamosius stabiliasias nanomedžiagas, nes yra ir nestabilių, tai pavyzdžiui, cukros pudra, kurioje, kurioje yra nano dalelių. Ir tai yra nestabilioji nanomedžiaga, kuri e, kenkia sveikatai. Tokie papildymą mes norėtume įtraukti, tai yra žodis stabilus, stabilioji medžiaga, nano medžiaga. Vi sono obiezioni? Ar būtų prieštaravimų? Akivaizdu, kad daugiau nei 40 kolegų prieštarauja tad jis nepriimtinas šis pakeitimas ir balsuojame dėl tokio pakeitimo, koks jis yra 130, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 131, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Šim, pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 131. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 152. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 160. Pasitikrinkime, gerai balsuokime elektroniškai dėl 152 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 163 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuokime elektroniškai dėl 165. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 167. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 169. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 172. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 181. Kas už? Prieš Susilaikė. Patvirtinta 185. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai dėl 185 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 190. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 192 už prieš susilaikę atmestą. Gerai, pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 192. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 193, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Toliau 194 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta 195 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 205 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 205 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 210 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 212 kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 232 kas už? Prieš. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 232 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 233, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 244, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 286 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 39 kas už, 39 pakeitimas, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 292 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 350. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 293. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 265. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 265. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Toliau pakeitimas 283. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 84. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. Pakeitimas 326. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 284 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pakeitimas 87 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 87 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pakeitimas 326 kas už, prieš prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuosime dėl 257, kas už, prieš, susilaikę, pat... atmesta. 88, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 251. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Vardinis balsavimas dėl 252. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Toliau vardinis balsavimas dėl 253. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pone Wilmot yra pateikusi žodinį pakeitimą. Prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kad būtų išbraukti žodžiai of origin ir tekstas būtų toks. Of country or place of provenance. Tai būtų daug aiškiau vartotojams. Dėkoju. Ar būtų prieštaraujančių? Na, šiuo atveju, man atrodo, būtų per daug ekstremalu prieštarauti kalbiniam pakeitimui. Tačiau, jeigu jūs primiktinai norite prieštarauti, tai aš tikrai negaliu priimti šio pakeitimo. Taigi, balsuosime dalimis. 101 pakeitimas, pirma dalis, kas už. Atsiprašau, balsuosime vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl antrosios dalies, taip pat vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Antroji dalis atmesta. Toliau. 205 kas už, prieš, susilaikę. Nemačiau rankų. Kas už? Pranešėja, ponė Zomer. Ačiū, pirmininkė. 101 pirma dalis patvirtinta, antroji dalis atmesta. Mano nuomonė. Tai reiškia, kad 328 yra svarbus, dėl jo vis dar turime balsuoti, nes jame kalbama apie techninius pakeitimus, atsižvelgiant į pakeitimus, kurie bus darom pagal Lisabono sutartį. Deleguotųjų aktų koncepcija turėtų būti įvesta. Ir tai turėtų atsirasti vietoj komitologijos procedūros. Būtent todėl, man atrodo, kad reikia balsuoti dėl 328 pakeitimo. Taip, jūs teisi, ponia Zomer. Tad balsuosime dėl pakeitimo 328. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas didelę daugumą. Dabar eisime prie 255 kas už prieš, susilaikę, atkrenta. Toliau 266 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 333 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 334, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Pone Šulc, atsiprašau, nelabai supratau, ką vokiškai sakėte. Gal itališkai galėtume tą patį pakartoti? Ar aš per greit einu? 311 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 267 kas už, prieš susilaikę atmesta. 324 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 121 kas už, prieš, kas už už 121, prieš, susilaikė, atkrenta. 125 kas už, prieš, susilaikė, at, patvirtinta. 125. Ar norite pasitikrinti? Tikrinamės elektroniškai dėl 125 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Šimtas dvidešimt septintas. Vienas du septyni kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. 128 kas už, prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta. 264 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 294 kas už, prieš, Pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 294. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 3, 3, 6, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 259 kas už, prieš, susilaikę, atmesta, 337 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 338 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 268 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 295 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ačiū pirmininkė. EPP pakeitimas ir pirminis tekstas šitą keičia, tačiau EPP pakeitimas, nei jis, nei pats tekstas kalba apie sočiasias rūkštis, nekalba apie sočiasias rūkštis, todėl dėl to reikia dar balsuoti, net jei ir 295 yra patvirtintas. Todėl, kad tos rūkštis daugeliu čia esančių tikrai svarbus klausimas. Kolegė Zomer. pirmininkė, tikrai nenoriu pradėti esminių diskusijų. Dokumentų tarnyba išsprendė šį sąrašų klausimą. Taip tiesa, EPP pakeitimas siūlo išbraukti 29.11b. Tai, ką sako ponas Šliuter, buvo įrašyta prie B punkto komitete, tačiau tas punktas pavadintas BA punktu. Dėl to pona Šliūtė ir mano, kad 29 straipsnio 11b yra naujas papildymas ir nepatenka ir netkrenta kartu su pakeitimu, dėl kurio balsavome šiandieniniuose balsavimo sąrašuose. Aš manau, kad mes turime vadovautis tą pačią logiką kaip ir dokumentų tarnyba 144 pakeitimas turi atkristi, jeigu 295 patvirtintas. Tačiau be abejo mūsų nuomonės to klausimu gali skirtis. Ir pona Šliutė labai teisingai iškėlė šį klausimą, mes su juo padiskutavom šio klausimu dar prieš plenarinį posėdį. Ir todėl aš siūlyčiau balsuoti už 144 pakeitimą atskirai. Pone Zomer, ar jūsų nuomonė pona Šliuter teisus ar ne? Ne, jis neteisus jūsų nuomonė. Kągi, tuomet balsuokime dėl 295 vardinių balsavimų, pradedame balsuoti. Atsiprašau, jau balsavome dėl šio pakeitimo, sako pirmininkas. 144 atkrenta tokiu atveju. Allora, l'emendamento è respinto. Taigi, 295 buvo atmestas ir dabar balsuosime dėl 144, sako pirmininkas. Pradedame balsuoti, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Na taip, atsiprašau, e, ne visai viskas buvo aišku. Dabar balsuokime dėl 312 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Na, bet prieš šį pakeitimą reikėjo balsuoti dėl 269. Dabar dėl jo balsuosime kas už, 269 kas už, prieš, susilaikę, atkrenta. 145 kas už, Atsiprašau, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl 145. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. Dabar balsuosime dėl 146, kas už, prieš. Reikia pasitikrinti, kai kas nebalsavo, balsuojame elektroniškai dėl 146. Pone Zomer. Atsiprašau, ponė pirmininkė, dėl 139 turime balsuoti techninio pobūdžio pakeitimai e, susijęs su e, dokumentu. Dokumentų skiriaus pakeitimų. Sì, ha ragione, onorevole relatrice. Taip, jūs visiškai teisi. Balsuokime dėl 339, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl 146, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai dėl 146. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Vienas keturi šeši, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trys keturiolika, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 3, 4, 1, kas už. Dalimis, atsiprašau, pirma dalis, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta antra dalis, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 313 dalimis vardinis balsavimas. Pirma dalis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 313 trijų frakcijų. Pateiktas pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pone Zomer. 313 pakeitimas abiejų dalis buvo atmestas, dėl to turime balsuoti dėl 149. Votiamo il 149. Chi a favore? 149. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 313. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 316 atkrenta. Ne, atsiprašau, turime balsuoti, sako pirmininkas. 297 vardinis balsavimas. Pona Šliutė. Pirmininkė, tai yra susijęs su 31 straipsnio trečia dalimi EPP, nori išbraukti žodžius mandatory DDAs. Mes pritarėme ir siūlom balsuoti už. Būtent todėl 314 pakeitimo autoriai nusprendė viską pakeisti, tai yra 30, pakeisti straipsnį ir pavadinti jį 31a naujas straipsnis ir uh, E, jis nebūtų atmestas, jeigu 297 būtų pritarta. Pirmininkas, atsiprašau, bet mes visų pirma turime prabalsuoti. Tuomet balsuokime dėl 297 vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 314 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 3 151 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šimtas 53, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 298, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 299, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 315, kas už, prieš, susilaikė at, atmesta. 3, 316, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pranešėja. Prezident. Pone pirmininkė, 316, 316 nereikėjo balsuoti, nes 316 atkrenta, jeigu 313 buvo patvirtintas. 313 pakeitimas buvo vals, patvirtintas, buvo dvi dalys, dėl dviejų dalių buvo balsuojama. Atsiprašau, sako kalbėtoja, jis nebuvo patvirtintas. Labai atsiprašau. Una volta tocca a noi, una volta tocca a lei. Na taip, kartais mes, mes teisūs, kartais jūs teisi, vienai par kitaip toks gyvenimas. Dabar balsuokime. dėl kartu dėl 158 ir 162, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau pakeitimas numeris 300, vardinis balsavimas. Patvirtinta. Trys keturi du atkrenta. Taip pat ir 166, dabar 171 kas už, prieš. Respinto. Atmestam. 290 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 270 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 271 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 325 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 291 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 178, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 272 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 180 pakeitimas, Balsuojame vadiniu balsavimu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 273 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 184 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dėl 184 balsuojame dviem dalim. E, dėl pirmosios dalies e, patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. Du septyni ketvirtasis taip pat atkrinta tokiu atveju. Dabar baltinis balsavimas dėl 301. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 346 pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 347 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 348. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta, 349 už, prieš susilaikė patvirtinta, 191. E, pranešė Frauzomer, prašom. Pone pirmininkė, jūs pasakėte, kai balsavome dėl 300. 46 jisai atmestas, man atrodo, jūs neteisingai vertinote situaciją. Čia taip pat buvo techninio pobūdžio pakeitimų ir frakcija dėl jų sutarė ir dėl to norėčiau dar kartą pasitikrinti dėl 346 pakeitimo. Facciamo votare 346. Gerai, balsuokime dar kartą dėl 346, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Teisingai patvirtintas pakeitimas. Ponai ir ponios, aš suprantu, kad jūs turite uh, kelti rankas. Aš suprantu, kad visi jau turbūt pavargo, bet vėlgi, jeigu jūs aiškiai neparosite, ko norite, tai aš nesuprasiu, ką jūs tai bandote parodyti. Na dabar gal balsuokime dėl 191-ojo vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. lygus balsų skaičius, taigi teks atmesti. Periname prie 303 pakeitimo už. Prieš. Susilaikė. Gal pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojam. Balsavimas baigtas. atmestas. Tris, tris, du pakeitimas, ne, tris nulis du, tris nulis du pakeitimas, vardinis balsavimas, baigėme balsuoti. Atmesta. 322 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 196 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 304 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 255 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 317 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 275 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 276 vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 277 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 262 ir 331 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 219 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 305 kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 306 už prieš susilaikė. Atmesta. 229 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 263 už prieš susilaikė. Patvirtinta. Kitas pakeitimas atkrenta, tada 279 už prieš susilaikė patvirtinta. 280 už, prieš susilaikė atmesta. 236 už, prieš susilaikė patvirtinta. 281 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 307 už, prieš susilaikė atmesta Patvirtinta. 256 už. 256 už prieš. Sulaikę. Atmesta. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. Toliau 250-asis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 323-asis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 240-as. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 282-asis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 318-asis. Už prieš, a, prieš sulaikė atmestą. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Balsuojam dėl 318 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Taigi pakeitimas atmestas. 246 ir 47 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 319 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Patikrinkime. Balsuojame dėl 319 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 285. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. 308. Už. Kas už 308? Dar kartą. Kas už? Prieš. Kas už 308? Kas prieš? Gerai. Tada patikrinkime 285 tai balsavimas pradamas. Baigtas. Patvirtinta. Taigi grįžtame prie 308. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 22. Už prieš susilaikė atmesta. Trišimtai devintasis vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Keitimas patvirtintas. 28. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 32 pakeitimas. Kas už? prieš laikė patvirtinta. 329 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 330 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 331 už prieš susilaikė patvirtintas. 332 kas už prieš laikė patvirtinta. Na dabar dabartinis balsavimas dėl pakeisto pasiūlymo. Pradam balsuoti, ar visi jau prabalsavote? Balsavimas baigtas. Didžioji balsų dauguma patvirtina Taigi, sveikiname pranešė. Atsiprašau, dar minutėlę. Leiskite pateikti taip pat varinę balsavimui teisėkurus pasiūlymą. Pradedame. Balsavimas baigtas. Vėlgi, didžioji balsų dauguma už. Taigi, suteiksiu žodį ponui Dul. Pone pirminkė, turint omeny laiką. Aš siūlyčiau, kad e, ekonominis valdymas ir e, program, programa 2020 būtų pateikti balsavimo dabar, nes kitaip bijau, kad užtruksime iki ryto. Ar būtų prieštaravimo? Atrodo, panadol pasiūlymų niekas neprieštarauja. Tad, jeigu nieks neprieštarauja, mielai paklusiu jūsų prašymui. Mes balsuosim dėl šių dviejų klausimų, nes jie ypatingos politinės svarbos. Taigi dabar ES strategija 2020. Pirmiausia, atskirs balsavimas dėl trečios pastraipos. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 pastraipa, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Ir antroji dalis patvirtinta. Toliau trim dalim balsuojant dėl 45 pastraipos. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, balsuojame dėl susisoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame. Balsavimas baigtas. Vėlgi didžiaja balsų dauguma rezoliucija yra patvirtinta. Sveikinimai rezoliucijos autoriams ir visam parlamentui. Dabar dėl ekonomikos valdymo. Antrasis pakeitimas, teikiu į balsavimą, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Pirmoji pastraipa. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Ketvirtasis pakeitimas. Už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. Dvyliktoji pastraipa. Atskiras balsavimas. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Ir vėlgi patvirtiname didžiąją balsų daugumą, antroji dalis pradame balsuoti. Ne, ne, palaukite, čia nevadinis balsavimas, kas už, prieš, sulaikė, patvirtiname. Dabar teikiu pirmąjį pakeitimą, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 31 pastraipa, atskiras balsavimas, pirmoji dalis, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Pradedame. Balsavimas baigtas. Vėlgi didžioji balsų dauguma. Sveikinimai. Dabar norėčiau pasiūlyti, kad mes taip pat balsuotume dėl specialio komiteto. Susijusiu su finansinė perspektyva, čia tik tai vienas balsavimas. Visi, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. Ir taip pat turim Kariform delegaciją, kas už, prieš laikę patvirtiname. Ačiū, ačiū visiems.